Bueno, señorías, vamos a pasar al turno de votaciones. Ponios ir ponai, dabar pradėkime balsavimą. Pagal supaprastintą procedūrą balsuosime dėl maštalkos pranešimo dėl akcinių bendrovį jungimo. Vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Se cierra votación. Balsuoti baigiame. Priimta. Dabar perėdame prie Albertini dokumento dėl Europos didžiame jūros regiono šalių sutarimo protokolo. Prašom, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar Koch pranešimas dėl EB ir Vakarų Afrikos ekonomės ir pinigų sąjungos oro susiekimo paslaugų sutarimo. Prieš balsuojant dėl šio pranešimo. Pranešėjas panas Koch paprašė žodžio. Prašom. Liebe Kolleginnen und Kollegen, durch die Annahme meines Berichtes. Mėly kolegos, Jei patvirtinsime mano pranešimą, mes pritarsime susitarimui, kuris apima 75 ankstesnius sutarimus tarp um, ES valstybių narių ir ekovos. Reikia išvengti konkurencijos iškraipimo, reikia išvengti ir e, biurokratijos. Ir geriausias būdas tai padaryti yra balsuoti už mano pranešimą. Puiku, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dabar antruoju svarstymu galvosime apie e, tarybos e, sprendimą dėl harmonizavimo pro, čia pranešė ponė Steiler. Pirmas pakeitimų blokas, kas už, prieš susilaikė priimta. Tarybos pozicija yra laikoma patvirtinta taip kaip pakeista Europos parlamento. Štrifler. Sobre consenso europeo. Dabar Štifler pranešimas dėl humanitarnės pagalbos Europinio sutarimo. Čia pakeitimų nėra, bet yra keli balsavimai atskirai ir dalimis. Dabar penktas punktas dalimis dėl dviejų dalių. Pirma dalis kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dabar antroji dalis kas už, prieš, susilaikė priimta. Devintas punktas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Se cierra la votación y el... Balsuoti baigiame. Devintas punktas priimtas. Tryliktas punktas dalimis, dvi dalis. Vardinių balsavimų dėl pirmos dalies prašom balsuoti. Se cierra la votación. Balsuoti baigiame. Priimta. Antroji dalis vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Se cierra la votación y la segunda parte. Balsuoti baigiame. Antroji dalis patvirtinta didelę daugumą. 31 punktas vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Se cierra la votación. Balsuoti baigiame. Priimta didelė dauguma. 32 punktas vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 33 punktas. Trimis dalimis. Pirmoji dalis kas už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaikė priimta. Trečioji dalis kas už, prieš susilaikė priimta. Dabar 35 punktas kas už, prieš susilaikė priimta. 39 punktas dviem dalimis pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaikę priimta. C konstatuojamoji dalis, trim dalimis pirmoji dalis kas už, prieš susilaikę priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaikę. Pasitikrinkime elektroniškai. Prašom balsuoti. Tai yra C konstatuojamosios dalies antroji dalis. Balsuoti baigiame. Antra dalis priimta vieną balsą persvarą. Trečioji dalis. C konstituojamosios dalies kas už, prieš, susilaikę. Geriau pasitikrinti elektroniškai dėl trečiosios dalies. Balsuoti baigiame. Čia turime dešimties balsų persvarą už. G konstatuojami dalis dviem dalimis, kas už pirmąją dalį, prieš, susilaikė priimta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dabar prašom balsuoti dėl visos rezoliucijos, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar periname prie pono Sarbų pranešimo dėl žemės ūkio pripažinimo strateginių sektoriumi atsižvelgiant į aprūpnimo maistų saugumą. Čia irgi pakeitimų nėra, kiek aš suprantu, tačiau mes turime balsuoti dėl kai kurių, kai kurių dalių. Aštuntas punktas trim dalimis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė priimta antroji dalis kas už, prieš susilaikė priimta trečioji dalis kas už, prieš susilaikė priimta. Devintas teksto punktas dviem dalimis pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė priimta antroji dalis kas už, Jūs pageidautumėte elektroniškai pasitikrinti. Gerai, pasitikrinkime elektroniškai dėl devinto punkto pirmosios dalies. Se cierra votación y... Balsuoti baigiame. Priimta. 300 balsų persvara. Devinto punkto antra dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 14 punktas. Trim dalimis. Vardinių balsavimų. Dėl pirmosios dalies prašom balsuoti. Se cierra votación. Primera. Balsuoti baigiame. Pirma dalis priimta, labai aiški persvara. Antroji dalis vardinių balsavimų. Balsuoti baigiame. Antra dalis taip pat priimta. Trečioji dalis vardinių balsavimų. Se cierra votación. Y la tercera. Balsuoti baigiame. Trečioji dalis atmesta. 24 punktas dviem dalimis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 26 punktas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 27 punktas trim dalimis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis kas už, Kas prieš? Susilaikė. Panašu, kad priimta, bet geriau pasitikrinkime elektroniškai, prašom balsuoti. Vamos a ver, se, eh, se cierra la votación y... Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečioji dalis. 27 punkto kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 29 punktas dviem dalimis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 30 punktas dviem dalimis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar 31 punktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 36 punktas, dviem dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 45 punktas, dviem dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta Pasitikrinkime elektroniškai, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pirmoji dalis patvirtinta, antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai, prašom balsuoti. Se cierra la votación y las. Balsuoti baigiame. Antroji dalis atmesta. 50 punktas dviem dalimis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 51 dalis dviem dalimis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar P konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai. Se cierra la votación. Balsuoti baigiame. ši konstatuojamoji dalis yra atmesta, aš taip suprantu. It's equality, so it's rejected. No, no. It's no amendment. Bueno, queda aprobado el considerando P. P konstatuojamoji dalis yra patvirtinta. Vamos a ver qui dirige les qualités, ils non. rejettent. Vamos a ver. Sí, sí. Ponios ir ponai. Pažiūrėkime, jums žodis. Dvi mašinos nesuveikė balsuojant. Bueno, pues le enviamos un técnico. Bueno, vamos a ver. Sobre... Pirmininkas, paprašysime technikų patikrinti situaciją. Dabar dėl balsavimo, dėl P konstatuojamosios dalies rezultatų yra lygiosios. Jei tai būtų buvęs pakeitimas, kuris keičia tekstą, tuomet pakeitimas atkristų. Tačiau šiuo atveju mes kalbame ne apie pakeitimą, o apie uh, pirminį tekstą. Ir pirminio originalaus teksto atveju tarnybos mane tik informavo ir aš pasitikiu jais, kad jeigu e, balsavimo metu rezultatas yra lygus, yra lygiosios, tai reiškia, kad tekstas yra patvirtintas. Tai reiškia, kad konstatuojamoji dalis P yra patvirtinta. Dabar dėl visos rezoliucijos, kas už, prašom pakelti rankas. Kas prieš? Susilaikė. Priimta.